Gerbiami kolegos, posėdį tęsėme ir pirmiausia, norėčiau pakviesti, ponos, pon, mm, kad kalbėsime pirmiausia apie Laros Komi pranešimą. Direktyva dėl kovos su pavėluotų mokėjimu atliekam pagal komercinius sandorius įgyvendinimas. E, keturios minutės pranešėjai. O kur jie? Ji buvo čia. So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir machen uns. Kolegos, ieškome ko, e, ponios Komi turime labai įtemptą programą. Na, siūlau, kad jeigu komisarė Bienkovska yra pasirengusi, tai tada pradėkime nuo jūsų komisarė ir ponė komisarė galite pasisakyti tada, prašom. Pirmininkė, pradėkime diskusiją apie pavėluotus mokėjimus. Mes visi žinome, kad ši tema yra labai svarbi. E, pavėluoti mokėjimai yra klausimai, kurie labai smarkiai įtakoja verslą. Ir mes prisimename, kaip buvo pradėtas renkti šitas dokumentas 95 metais nuo komisijos rekomendacijos, mokėjimo e, laikotarpis buvo numatytas ir E, taip pat buvo numatyta, kad e, mokėjimo, pavėluoti mokėjimai yra pavojus Europos verslui. Ir 2005 e, mes, pirmaisiais mes pamatėme, kad situacija nepagerėjo, o 2011 metais buvo peržiūrėta direktyva, kuria nustatytos taisyklės, kuriomis kovojama su pavėluotais mokėjimais. Ir 2016 metais komisija parengė pranešimą apie direktyvos įgyvendinimą ir buvo pastebėta, kad ne, buvo e, įdėkti e, e, įdėktos šitos taisyklės, tačiau ar tikrai galime teikti, kad pavėluoti mokėjimai jau yra praeities dalykas, tikrai ne. Žinome, kad vienas iš keturių ES verslų uh, tik tais atsiskaito numatytų laiku. 60 procentų Europos įmonių yra sumokama per vėlai, tai nuolat per vėlai, tai tikrai labai e, trukdo įmonėms. Kai kurie mokėjimai yra atidedami daugiau nei 90 dienų. Ir jeigu e, įmonė smulka, tai e, galimybė subankrutuoti padidėja. E, po šešių dienų nesumokėjimo. Ir e, tai, e, tai sudaro 25 procentus nemokumo ES. Ir aišku, jei tokie pavėluoti mokėjimai ypatingai žalingi smulkiam verslui, kurie yra visiškai priklausomi nuo nuolatinių pajamų, kad būtų lėkvidžios, kad galėtų nuolat dirbti. Aš visiškai palaikau pranešėjos poziciją, kad direktyva lieka pats geriausias instrumentas kovoti su pavėluotais mokėjimais. Ir e, mes komisijoje stengiamės griežtai įgyvendinti šitą direktyvą. Viena vertus, mes su valstybės narėmis e, pradėjome e, dialogą ir teikiame gairias, keičiamės geriausiomis praktikomis. Kita vertus, mes nežengėme jokių žingsnių. Ir ir ėmėmės rimtų žingsnių ir dabar yra keturios pažeidimo procedūros pradėtos Europos e, Sąjungoje, tiksliau šešios. Ir e, šitas, šitie pavėluoti mokėjimai yra labai kompleksinė problema, kurios nepavyks išspręsti vien teisės aktais. Aš manau, kad E, bet koks pakeitimas tiek e, e, privalomos tiek teisės, tiek antrinių teisės aktų labai įtakoja ir įmonės. Ir mes turėtume tai atkreipti dėmesį. Pavėluoti mokėjimai daromi specialiai tyčia. Ir e, mes žinome, kad tai yra tokia verslo praktika - vilkinti mokėjimus tiekėjui. Tai yra e, pigiausias būdas skolintis ir jis e, nekainuoja nieko, tačiau ar nekainuoja visiems, mums visiems ekonomikoje? Aišku, ne. Mokėjimo vėlavimai tiesiog nu, persikelia keliems kitiems tiekėjams ir daugeliu atveju yra tai susiję ir su viešomis sutartimis, taip pat tai susiję ir su ilga administracinė procedūra ir, aišku, dirbtiniu vilkinimu. Tai ypač žalingas smulkoms įmonėms, kurios labai priklauso nuo sutarčių su e, viešo administravimo institucijomis. Ir kai pastarosios vėluoja mokėti, tai dar labiau netleista nei privataus verslo vėlavimas. Turėtume nepamiršti, kad tai yra tos pačios valdžios institucijos, kurios visiškai netoleruoja tuo atveju, kai jiems vėluojama sumokėti. E, tai yra, kai verslas nesumoka mokesčių laiku. Taigi tai vėl yra labai pavojinga. E, pranešime yra labai aiškiai pasakoma, e, kad yra baiminamas, jog verslas gali neturėti galimybės pasinaudoti direktyvos suteikiamomis e, teisėmis. Ir tai yra tai e, taikytina 70 procentų smulkaus verslo ir e, vidutinio verslo. Ir e, tokie vėluojantys mokėjimai tampa įpročių ir kultūra. Aš labai pasitikiu dėrybinę gale, tačiau tomis dėrybomis neturi būti piknaudžiaujama, kad kreditorius nuo to, ne, ne, to nepasinaudotų. Mes turėtume kurti atsakingesnę mokėjimų kultūrą ir taip pat sukurti pusiausvyrą tarp, tarp to, kad kovoja kovojama su pavėluotais mokėjimais ir tarp laisvių. Reikia stipresnių įgyvendinimo praktikų ir e, daugiau švietimo, ypač kai kalbame apie smulkį į verslą. Aš taip pat matau, kad pranešime yra atsižvelgta į keletą komisijos e, išvadų 2017 m. gyvenimo ataskaitą. Aš manau, kad galima būtų daugiau padaryti e, ir efektyviau padaryti. E, E, direktyva ragina labai e, ryštingai pereiti prie kultūringų atsiskaitimų ir e, tai turėtų būti galinis mūsų tikslas. Greiti mokėjimai paspartina verslą, tai naudinga visiems įmonėje ir aš pasisakau už tai, kad reikia uh, taikyti sąžiningą mokėjimo politiką. Taip pat norėčiau e, porą žodžių ponos Konmi vardu tarti ir šešėlinių pranešėjų e, vardu. E, jūsų darbas atliktas labai greitai ir rezultatas labai gerai subalansuotas, tai labai geras pranešimas, tai padėkoju pirmininkui Tajani, mano pirmtakui, už tai, kad priemėte ir pradėjote įgyventi šitą direktyvą. Aš labai lauksiu šitos diskusijos ir be abejo Aš raginu jūsų nubalsuoti teigiamai už pranešimą. Ačiū. Dėkoju, komisarė. Dabar noriu sudėti žodį pranešėjai poniai Komi. Presidente, io innanzitutto mi scuso perché eh, avevo compreso. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau atsiprašyti. Įsivaizdavau, kad diskusijos prasidės 6 val. Taigi atsiprašau jūsų kolegų ir pirmiausia komisijos. Noriu padėkoti kolegoms, kurie dirbo kartu rengiant šį pranešimą. Kaip girdėjome, šis klausimas yra labai svarbus ir jautrus. Šis klausimas taip pat yra labai svarbus norint išgyventi įmonėms Europoje. Pirmas klausimas, kurį kėlėme, buvo kaip vertiname įmonės sveikatą. Aišku, turi būti užtikrinti tam tikri finansiniai ir ekonominiai aspektai. Įmonės turi gebėti investuoti, aukti, kurti darbo vietas ir būti pelningos. Tačiau šiuo metu daug įmonių, ypač MVI, kurios sudaro mūsų ūkio pagrindą, susiduria su daugybė problemų. Jos vis dar kapstosi iš krizės Ir viena iš kliūčių yra pavėluoti mokėjimai iš kitų įmonių arba viešojo sektoriaus in, institucijų. Daugelis įmonių gauna mokėjimus vėliau nei kad numatyta sutartyse. Žiūrėjome į tokius atvejus yra 62 procentai finansinių e, problemų susijusių su pavėluotais mokėjimais, 48 procentai e, pastebimi e, tyčiniai vėlavimai, 19 procentų vėluojama dėl ginčių ir dažnai nesulaukiama iš viešo administravimo institucijų mokėjimų laiku. Tačiau problemų kelia ir ilgesnis mokėjimo termino nustatymas. Kartais viena šalis užima dominuojančią poziciją kitos šalies atžvilgių. Jeigu mokėjimai būtų daromi laiku, būtume išvengę tokių problemų, su kuriamis susiduria Italija. Kartais įmonės atima savo gyvenimą, kartais įmonės labai nusivilia negaudamos mokėjimų ir tai paskatina jas bankrutuoti. Mes vadovavomės 2011 m. direktyva. Kaip komisijos narė sakė, ši direktyva nepasiekė visų būtinų tikslų valstybėse narėse, taigi vadovaujantis tuo buvo nuspręsta šiame pasiūlyme dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti, kad mokėjimai būtų gauti per 30 dienų laikotarpį, kai buvo numatyta anksčiau. Taip pat kalbama apie didesnį skaidrumą susijusiu su mokėjimu kultūra. Mes norime pagirti tuos, kurie susimoka laiku. Turime vadinamosius name and fame įvardinti ir pagirti sąrašus ir mes turime žinoti, kad daug MVI bankrutuoja po to, kai nesulaukia laikų mokėjimo iš viešo administravimo institucijų. Be to, turime galvoti ir apie kitas kompensavimo formas, kaip faktoringą ir kitas. Taip pat reikia skatinti praktiką, kuri yra taikoma Ispanijoje apie tai kalbama pranešimo projekte. Kai pavyzdžiui, vietos institucija negali apmokėti sąskaitų, tuomet įsikiša e, valst... šalies vyriausybė. E, nemokus, nemokus įmonės neturėtų dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų. nes tie, kurie nesusimoka, nesumoka ir už tokios savo veiklos neigiamas pasiekmes. Jeigu visi laiku susimokėtų, mes galėtume išsaugoti 58 milijonus eurų finansinių kaštų. Mes, turiu pasakyti, pasiekime puikių rezultatų. Pirmininkė, ponė Komi. Kolega turi Jums klausimą pagal Vilniaus kortelės principą. Ponas Prodi, prašom. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Aš tikrųjų, nu, iš tikrųjų norėjau paklausti, kodėl nėra Rumunijos pirmininkaujančios e, šalies atstovų. Aš pastebėjau, kad ir per ankstesnės diskusijas, kai svarstėme pono Terikabras pranešimą apie pagrindės teisės Europos Sąjungoje, nebuvo taip pat Rumunijos e, kaip tarybos atstovo, aš nežinau, kodėl nenori dalyvauti e, Rumunija diskusijose, norėčiau, kad būtų išsiaiškina, kas vyksta. Pone Komi. Aš nežinau, kodėl nėra pirmininkaujančios šalies atstovų. Tai rodo nepagarbą Europos verslininkams ir ES piliečiams. Aš konstatuoju, kad yra daug tokių pirmininkaujančių, kurie išnaudoja kurie praleidžia e, savo laiką kalbėti ir netvyksta. Ir aš norėčiau pakomentuoti tik tais, e, dabar norėčiau perduoti žodį e, tiems pranešėjams, kurie atstovauja frakcijoms ir dabar pirmiausia švai, Švabas, pona Švabas iš EPP. Labai dėkoju pranešėjams, šešėlinėms, ponė pirmininkė. Aš uh, uh, Manau, kad mes Europoje dabar susidurėme su didelė problema dėl to, kad E, mokėjimai tarp pietų ir, vak, ir, ir šiaurės Europos varijuoja nuo 180 e, dienų. Ir aš norėčiau um, pasakyti, kad kolega Komi, kolegė Komi labai uh, teisingai parengė šitą pranešimą. Ir mes prieėmė per ankstesnį, um, per ankstesnę kadenciją uh, sprendimą dėl uh, šitos uh, srities. Ir mes pasistumėjom šiek tiek prieki, tačiau vis tiek yra daug problemų su tais mokėjimais ir tai susijęs su ekonominė plėtra. Todėl labai aiškiai uh, pasakyta Komi pranešimą pranešime apie tai, kad smulkus ir vidutinis verslas kovoja, e, kenčia nuo e, vėluojančių mokėjimų ir todėl šios pranešimas reikalauja e, imtis svarbių priemonių ir tai labai svarbus aspektas. Negalime daryti jokių Aš manau, kad smulkiam verslui reikėtų padaryti iš, išimtis iš griežtų taisyklių, suteikti galimybę joms dėl lankstumo. Ir aš manau, kad kiekvienas e, sektorius turi būti reglamentuotas skirtingų vėluojančių mokėjimų taisyklėmis. Ir e, turi būti numatytas ir e, minimalus mokėjimas. Ir manau, kad šitas pranešimas siunčia ir labai teisingą signalą. Dėkoju, ponia Grapinė, socialdemokratų vardu, pusantros minutės. Pone Grapinį, dėkuoju pirmininkė komisijos narė, gerbiami kolegos. Norėčiau pirmiausiai pasakyti e, jums kaip frakcijos e, nuomonės rengėjai, kad pranešimas labai e, gera atmosfera vadovaujantis buvo parinktas. Norėčiau padėkoti poniai Komi už tai, kad ji labai puikiai vedė darybas, gerbiama komisijos narė. 13 metais e, patvirtinta 2011 metų direktyva, įskaita tam, kad būtų galima įspręsti vėluojančių mokėjimų problemą. E, aš e, MVI grupėje kalbėjo apie šį pranešimą ir mes matome, kad visos smulkios vidutinės įmonės susiduria su šia problema vėluojančių mokymų, nes jos neturi galių dėrėti su desnėmis įmonėmis ir kartais reikia valstybės įsikišimo. Kaip sakė pranešėjai, aš taip pat noriu pasakyti, kad reikia numatyti tam tikras kompensacijas, nes negali būti taip, kad valstybinės institucijos nemokėtų įmonėms vėluodamo, vėluotų moky, e, apmokėti Mes turėtume e, užtikrinti mechanizmą, kuris e, verstų e, centrinę regionę valdžią sumokėti laiku. Ir taip pat reikia kalbėti apie didesnį skaidrumą. Reikia mums taip pat griežtesnių sąlygų, kad mažos ir vidutinės įmonės nebankrutuotų. Dėl to reikia deramai gyvendinti šią direktyvą. Dėkuoju, ponė Grapinė. Ponas Rybich, noriu žodžiu Jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar sutinkate? Ponas Rybich, prašom. Norėčiau paklausti ponios Grapinį nebūtų įmanoma, kad e, ir Europos e, institucijos e, nebevėluotų su mokėjimais, kad būtų skaidresnės taisyklės, mes turime tam Europos programą. Ne, reikia, ne, neturėtų būti e, reikalo smulkiam ir ten verslui laukti, kol bus atstatytas jų likvidumas. Mes turime užtikrinti, kad ir mes, kaip ES, e, laikytume šitų vėluojančių mokėjimų direktyvos. Ačiū. Dėkuoju iš klausimą. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad Ponas Žubikas yra labai aktyvus kolega, jis labai remia smulkų vidinį verslą. Gerbimo komisijos narį, mes iš tikrųjų e, turime netiesioginį pasiūlymą, kurį ką tik paminėjo e, ponas Riubik, nes ir Europos institucijos vėluoja, taip pat valstybės narės vėluoja sumokėti MVI ir aš norėčiau, kad tas pasiūlymas atsispindėtų komisijos pasiūlyme. Dėkoju EKR frakcijos vardu ponas Sulik pusantros minutės. Labai ačiū. Sutarčių laisvė yra e, vienas iš pagrindinių principų tarp įmonių, kuriais e, siekiama užtikrinti ekonomikos funkcionavimą. Ir e, arba komisija, arba parlamentas įsikiša į privačių tiekėjų ar klientų santykius. Ir politikai e, mano, kad, nes politikai mano, kad jie daug geriau kažką žino ir bando tai reglamentuoti. Geriausia, ką mes galime padaryti, būtų iš viso nesikišti. Be abejo, turime tokių įmonių, kurios vėluoja mokėti, tačiau e, pats kiekvienas e, klientas turi pasirūpinti savo sąskaitomis. Mes negalime leisti komisijai to daryti. Jeigu komisija mano, kad galės suvaldyti vėluojančius mokėjimus, tai turiu priminti, kad visai neseniai pati komisija laiku negalėjo atsiskaityti ir visos lėšos, kurias mes gauname iš ES, taip pat vėluoja ir parlamentas kenčia nuo vėluojančių mokėjimų. Tai nesikiškite privatų sektorių. Jis geriausiai pasirūpins savimi. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponas Selimovič, dvi minutės. Much, Ačiū pirmininkė. Visa ES ekonomika, ypač smulkusis verslas, susilaukia neigiamų vėluojančių mokėjimų pasiekmių. ES turi direktyvą ir tai užtikrino e, didesnį likvidumą. Tačiau mums dar reikia daug nueiti. Vadovantis komisija maždaug pusė įmonių e, nesilaiko 30 dienų mokėjimo termino, kuris numatytas teisės akte. Dar blogiau, e, daug MVI net neprašo, kad būtų laikomasi tokio reikalavimo dėl baimės. Taigi mūsų pranešime yra siūlomos priemonės, kurios pagerins situaciją. Mes skatinam valstybės narės numatyti dar griežtesnius apmokėjimo terminus. Kalbame apie privalomai teikiamą informaciją susijusios su mokėjimo kultūra. Kalbame apie domenų bazės, registrų steigimą. Mes skatiname valstybės narės numatyti nemokamas tarpininkavimo paslaugas ir jų teikimą, kad tarpininkai galėtų už įmonės, už jas pakovoti. Galiausiai mes raginame valstybės narės imtis visų būtinų priemonių, užtikrinant, kad valstybės, valstybės institucijos sumokėtų už paslaugas laiku. Kartais būna politinių, kartais būna ekonominių tokio vėlavimo priežasčių. Tokiu būdu valstybės narės užtikrins didesnį įmonių likvidumą ir padės joms įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Be to mes padarysime verslui palankesnį klimatą ES, nei kad šiandien turime. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Ponas Šoltės, dvi minutės žaliųjų frakcijos vardu. Mes kalbame apie labai svarbų dalyką. Tai yra ekonomika ES ir kalbame apie mokėjimų drausmę. Anksčiau mes tikrai daug kart esame matę, kad e, mokėjimai mokėjim, vėluojantis mokėjimai e, yra e, daugelio įmonių realybė ir tai yra e, labai blogai. Ir tie, kurie kenčia nuo vėluojančių mokėjimų, patiria didžiulės pasiekmes. Ir kai kurios įmonės turi bankrutuoti, dėl to kenčia šeimos Mes e, taip turime daug ką palikti pačiai rinkai, tačiau turime turėti labai aiškias taisyklės ir e, jos turi užkirsti kelią piknaudžiavimui yra neaiškių verslo praktikų ir mokėjimų e, vilkinimas yra tik vienas to elementas. Pavyzdžiui, yra e, gražinamos neparduotos prekės ir su tiekėjais apskritai blogai elgiamasi. Verti, ES turi sukurti mechanizmą, kaip tam užkirsti kelią. Aš norėčiau papildyti dar tarp didžiųjų nemokėtojų yra ir viešasis sektorius. Čia galėtume pasiekti tikrai daug. Be abejo, pačios valstybės turėtų tai reglamentuoti, tačiau tikrai labai gaila ir gėda, kad viešasis sektorius yra tarp tokių vėluojančiųjų atsiskaityti. Dėkoju. Ponas Maštalka, pusantros minutės. Pusantros minutės. Dėkoju. Gerbiami kolegos, kiekvienais metais ES bankrutuoja tūkstančiai smulkių ir vidinių įmonių dėl to, kad jiems yra vėluojama atsiskaityti. Ir labai daugelio įmonių negebėjimas uh, atsiskai, e, atsiskaityti, darbo vietų praradimas e, yra e, didžiulės pasiekmes. Ir 2011 m. direktyvos tikslas yra padėti tokioms įmonėms. Detaliai yra aprašyta įmonė ir iš tikrųjų ta situacija ir iš tikrųjų šitos direktyvos detalus tekstas siekia padėti įmonėms. Labai svarbu, kad būtų e, didinamas žinomumas apie šitą direktyvą. Ir e, yra tikrai labai daug tokių įmonių, kurios e, įsiskolinusios dėl vėluojančių mokėjimų. Ponios ir ponai, aš nepritariu kolegai Šūlik, neteisingai jis pasakė, kad reiktų nesikišti. Nėra blogiau smulkiam ir vidiniam verslui, kaip susilpninti jų finansinį aparatą. Labai svarbu turėti, to, pateikti tokių pasiūlymų, kuriais pavyktų sustiprinti šios direktyvos įgyvendinimą. Ir mūsų tikslas yra a, sukurti tinkamą mechanizmą visoms įmonės. Ir čia mes kalbame turbūt apie mano paskutinį e, pasisakymą šiame parlamente. Norėčiau padėkoti visiems, e, kurie, su kuriais aš dirbau parlamente, taip pat dėkoju biurui ir kitiems darbuotojams. Aš e, dėkoju Jums ir norėčiau Jums palinkėti visokiojopos sėkmės tolesnėme darbe. darbe. Toliau, kolegos Tun und Honenstein, pusantros minutės. Ačiū. Pone pirmininkė, visuomet pabrėždavau, kad gyvenimas gerėja diena iš dienos. Ir tai yra susijęs su buvimu Europos Sąjungoje. Tačiau diena iš dienos mes taip pat suvokiame, kad turime dar daugiau daryti. Turime rūpintis tarp tinklinio ryšio įkainiais, geologinio blokavimo klausimais. Mes, aišku, kaip piliečiai sulaukėme labai daug naudos iš tokių klausimų. Šiandien svarstame verslininkų padėtį ES ir direktyvą susijusią su kova su pavėluotais mokėjimais. Daug įmonių susiduria su problemomis dėl to, kad neapmokamos jų sąskaitos. Tai kelia bankroto grėsmę. Įmonės susiduria su pakankamu kiekiu problemų susijusių su sudėtingais apmokestinimo klausimais ar likvidumo aspektais. Taigi mums svarbu įsitikinti, ar priimti teisės aktai veikia efektyviai. Atrodo, kad ne. Yra sričių, kuriuose reikia užtikrinti geresnį reglamentavimą, tačiau tai yra valstybių narių rankose. Valstybės narės turi pasirūpinti tinkamų ES reglamentų ir teisės aktų įgyvendinimu mes turime reikalauti didesnio skaidrumo, ypač kalbant apie mokėjimo kultūrą. Toks sprendimas paskatintų skolininkus greičiau apmokėti sąskaitas. Direktyva buvo priimta anksčiau, dabar mes turime rasti pusiausvyrą tarp mūsų interesų. Pirminis direktyvos tikslas buvo užtikrinti darbo vietas, taip pat užtikrinti tam tikrą apsaugą Bet e, baigdama, ponė pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad e, MBI atlieka labai svarbu vaidmenį mūsų ekonomikoje ir mes turime šiomis įmonėmis rūpintis. Ačiū. Äh, Iki šiol kalbėtojai laikėsi savo kalbėjimo laiko, tad būtų gerai, jeigu ir toliau taip e, laikytumėtės, nes šiandieną turime tikrai labai daug temų aptarti. Ponas Danti, pusantros minutės. Presidente, signora komisario, uh, Pirmininkė, komisijos narė, kolegos, turime pripažinti, kad 2011 m. direktyva padarė teigiamą poveikį per pastarosius metus, sutrumpėjo vidutinis laukimo, mokėjimų laukimo laikas. Mes taip pat žinome, kad 55 procentai ES MVI nesulaukia mokėjimų pagal sutartie numatytus terminus ir kartais tai gali sukelti įmonėms problemą ir net vesti prie bankroto. Šis pranešimas bus svar... dėl jo bus balsuojama rytoj ir jame yra pateikiami galimi problemos sprendimo būdai. Pirmiausia, pranešime yra kalbama apie kompensavimo tvarką tais atvejais, kai įmonės nesulaukia laikų mokėjimų iš valstybinių institucijų. Taip pat kalbama apie nemokamas tarpininkavimo paslaugas MVI, kurios dažnai neturi tinkamų finansinių išteklių kurių prireikia ilgo bilinėjimosi metu. Trečias dalykas - privalomas informacijos teikimas susijęs su mokėjimu atlikimu laiku. Tai kelia iššūkių, galbūt sudėtinga tai įgyvendinti, nes praeitie rezultatai tikrai nebuvo džiuginantis, tačiau visa tai yra labai svarbu, kalbant apie Europos įmonės. Ir manau, mes turime užtikrinti tokią aplinką, kurioje asmenys atliktų mokėjimus laiku, kad verslas ir įmonės galėtų tęsti savo veiklą. Dėkoju. Pone Fanbosait, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Vėluojantys mokėjimai dažnai yra virvė ant MVI kaklo. MVI turi dėkti inovacijas ir tam reikia lėšų. Laiku neapmokamos sąskaitos tikrai gali sukelti rimtų problemų. Mes turime rūpintis MVI poreikis, nes MVI yra mūsų ekonomikos pagrindinis variklis. Turime panaikinti bet kokias e, spragas, kurios leidžia stambesniems įmonėms vėliau atsiskaityti. Todėl mano šalyje 2017 metais ma, mūsų partija numatę maksimalų apmokėjimo laikotarpį. Mes tą turime padaryti ir Europos lygiu. Turime užkirsti kelią vėluojantiems mokėjimams. Dėkoju. Dėkoju. Periname prie spontaniško pasisakymo procedūros. Turiu keturis kolegas norinčius pasisakyti. Suteiksiu jiems visiems žodį. Pirmiausia, ponas Šadrojevski. Ponas Drojevskis, šiandieną kalbame labai aktualią temą nes e, ta, ta diskusija, galima taip pavadinti, baisi nelaimė problemos, nes e, vėluojantis mokėjimai yra pigiausias būdas skolintis pinigus, bet tai labai brangu tiems, kurie laukia pinigų. Aš norėčiau e, šią progą paminėti kai ką kitą. Mes galime pasidžiaugti, nes kadencijos pradžioje atkreipėme dėmesį į tai, kad mūsų mokėjimai vėluoja. Mes e, vėluojamos mokėti lėšas, pavyzdžiui, kūrybinė Europa, kūrybinga Europa ar Erasmus programoms. Dabar e, jau tikrai mažiau yra vėlavimų ir uh, Dėl to e, turime didesnį autoritetą ir galime dabar šiek tiek e, pabarti kitus verslą, kuris vėluoja atlikti mokėjimus. Dėkoju, ponas Havas. Dėkui pirmininkė, dėkoju pranešėjai ir komisijos nariai. Tie, kurie yra dirbę smulkio verslo sityje, supranta, kad uh, ne dėl pelno stokos e, kenčia verslas, bet dėl to, kad trūksta e, grinųjų pinigų. Junktinės karalystės smulkaus verslo konfederacija e, kalbėjo su manimi apie tai, kad reikia siekti geresnio direktyvos įgyvendinimo ir aš džiaugiuosi, kad mes bandome tą padaryti. Ir uh, po Karilijan žlugimo pernai tos iniciatyvos tikrai yra labai geros. Ir žinome, kad sus susikaupia labai daug e, vilančių mokymų ir viešame sektorėje reikia, kad viešasis sektorius rodytų pavyzdį. Ir Junktinė karalystė jau yra e, žengta tam tikrų pozityvių žingsnių ir kitos valstybės narės turėtų pasiekti pavyzdžių. Dabar reikėtų, kad komisija pradėtų naujas viešas konsultacijas, kad būtų galima gyventi kitą e, etapą šios vėlančių mokėjimų direktyvos. Pone Kinisi, Činičiai, atsiprašau. Dėkoju, pirmininkė. E, turime 11 metų direktyvą dėl vėlančių mokėjimų verslo sandorių, bet labai daug įmonių, ypač smulkiųjų, kenčia nuo vėluojančių mokėjimų. Ir vėluoti, e, vėluoja mokėti ne tik valdžios institucijos, pavyzdžiui, Italijoje E, žinome, kad ekonomikos pagrindą mano šalia Italijoje sudaro e, MVI ir dažnai jos nesulaukia laikų mokėjimų iš didesnių įmonių, dėl to nukenčia ir verslo santykiai. Mums reikia priemonių, kurie uh, kurios tarsi atbaidytų nuo tokio elgesio, kuris yra nesažinio konkurencija. Reikia atsižvelgti taip pat į kiekvieno gamybos sektoriaus e, pobūtį. Jeigu pasižiūrėsime į maisto žemės ūkio pramonę, reikia e, ginti smulkiuosius gamintojus, nes e, tame sektorija yra labai dėlis disbalansas, jeigu kalbėsime apie sutartinės gales reikia, kad būtų laikomasi mokėjimo terminų ir taip pat reikia teisinių priemonių prieš tuos, kurie vėluoja sumokėti. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad valdžios institucijos e, laiku mokėtų. Dabar ponas Marijas, paskutinis pagal šią procedūrą. Dėkoju, pirmininkė. Vėluojantis mokėjimai prekyboje, taip tariant, privačios įmonės laiku neatsiskaito ir dėl to kyla labai daug problemų. Kartais net įmonės bankrutuoja dėl to. Jeigu pažiūrėsime į viešai sektorių, padėtis yra kitokia, nes prašoma mokesčių mokėtojų mokėti, o kai jie nemoka ar negali sumokėti, e, neišgali sumokėti mokesčių, pavyzdžiui, e, graikai kenčiantis nuo memorandumo, tada e, jų areštuojamos santaupos, sąskaitos areštuojamos. Ir iki 18 metų pabaigos susikaupė milijonės skolos viešojo sektorio žmonėms. Jie gali e, sumokėti skolintojams dėl to, kad užsitikrino didžiulį perviršį. E, Ir reikia užtikrinti, kad visi e, skolininkai sumokėtų laiku. Dabar komisijos nariai žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū visiems parlamento nariams už šias diskusijas. Ypač norėčiau padėkoti Jums už tai, kad e, vėl e, pradėjote kalbėti apie vėluojančius mokėjimus, apie šią direktyvą, kuri nagrinėja šį klausimą, šią problemą. Pranešimas iš ties yra labai geras. Noriu pasakyti Jums, kad Europos Sąjungoje nuo 95 metų jau sprendžiama ši problema, bet dar daug ką reikia padaryti, ypač e, reikia galvoti apie kultūros keitimą, kaip aš ir sakiau. Reikia užtikrinti, kad kiekvienas verslo atstovas, kiekvienas viešosios administracijos atstovas suprastų, kad laiku atliekami mokėjimai yra naudingi visiems. Taip pat norėčiau akcentuoti kai ką, nes kai kas jūsų klausėte to e, ir minėjote ES institucijas. Visos ES institucijos, e, verslas, viešosios institucijos e, turi tas pačias prievolės pagal šią direktyvą. Ir noriu pasakyti Jums, kad Europos komisija yra įvedusi nulinės tolerancijos taisyklę e, vėluojantiems mokėjimams ES institucijose. Tai yra naujas dalykas ir aš tikiuosi, kad mes tikrai pamatysime ateityje gerų rezultatų. Dėkoju Jums. E, darbas tikrai nebaigtas, e, sprendžiant vėluojančių mokėjimų e, atsiskaitimus e, problemą. Dėkoju dabar ponia Komi. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose, iš tikrųjų dėkoju visiems už konstruktyvų darbą. Tai labai svarbus darbas įmonėms, piliečiams. Porą pastebėjimų. Uh, Kai valstybė neįgyvena vėlančių mokėjimų e, direktyvos, jai turi būti taikoma pažeidimo procedūra ir tai reiškia nuobaudas. Žinome, kad problema yra ta, kad galiausiai nukenčia piliečiai ir valstybė moka du kart. Jeigu laiku nesiskaito valstybė, tada turi mokėti e, ir baudą ir reikia siekti pagerinti padėtį šioje srityje. ir taip pat e, ponas Tajanis leido e, numatyti 3 procentų valstybės skolą. E, taip pat žinome, kad valstybinės institucijos dažnai neatsiskaito su verslu, bet mes turime keisti padėtį. Ir dar kartą dėkuoju visiems, tikiuosi pritarsite mano pranešimui rytoj. Labai dėkoju pranešėjai, tuo baigiame diskusiją apie šitą pranešimą, o balsuosime rytoj. Tai jau, tai jau minėjau. E, dabar perėdame prie kito darbo atvarkės e, klausimo. E, tai yra ponos Kapel pranešimas Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Ir aš žinau, kai iš Europos investicijų ne, Aš norėčiau pasveikinti ir Europos investicijų banko e, pirmininką e, pona e, Hoerį ir dabar suteiksiu žodį poniai Kapel, pranešėjai. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamas pirmininkė Hoer, komisarė Katanė, šiandieną mes kalbame apie Europos investicijų banko finansinės veiklos nuveiktą veiklą ir norėčiau pakalbėti, norėčiau padėkoti tiems, kurie kartu su manimi e, dirbo komitete, e, rengiant e, pagristą nuomonę apie Europos investicijų banko finansinę veiklą 2017 metais. 2017-2019 metų veiklos ataskaita paremta 2020 metų Europos strategija, ir, e, kuri e, orientuojasi į energetikos, e, transporto ir judumo srityje atliekamą augimą, veiklą. Ir tai aktualu visoms įmonėms ir taip pat orientuojasi į aplinką, inovacijas ir klimato kaitą. Ir Aš e, komisarė e, ir pirmininkė e, Hoja norėčiau Jūs pasveikinti su pasiektais rezultatais. Europos investicijų bankas per 16 metų šimte tūkstant, tūkstantį, 11 tūkstančių projektų investavo didelę sumą pinigų ir EIB daugiausia išduoda kreditų ir pats bankas yra lab, gavęs labai aukštą e, reitingą ir e, taip pat teikia kreditus už 0,3 procentus ir e, turi labai didelį portfelį, investicinį portfelį ir tai yra pagrindinė EIB veiklos portfelio vertė. Ir taip pat e, jų investicijų e, apimtis yra labai įvairialypė šalių atžvilgių, nes investuojama yra apie 60 e, žmonių. 2017 metų, metais buvo skirta 78 milijonai, milijardai eurų inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Ir apie 700 tūkstančių finansinių priemonių buvo finansuota. Kalbant apie e, priemonės, norėčiau pasakyti apie 2017 e, metų e, metus du, trečdalis investicijų nukentėjo nuo nukritusio dolerio ir tai, euras yra turbūt antra pagal dydį pasaulio valiuta ir galbūt galima būtų suteikti daugiau paskolų eurais, ne tik tais doleriais. Ir e, taip pat e, Taip pat e, buvo e, investuota apie 7,3 milijonus į greitą eigius e, traukinius, apie 6 milijardai eurų buvo investuota į tva, aplinkos ir tvarumo projektus, taip pat biologinės įvairovės, švaraus vandens ir oro projektus. Ir EIB yra pats didžiausias skolų teikėjas ir e, e, taip pat labai daug finansuoja projektų pagal Paryžiaus klimato kaitos susitikimą. 2017 metais AIB investavo labai daug į smulkų verslą. E, dvide, 92 e, milijardus eurų e, skyrė smulkiam ir verslui ir labai daug įmonių turi prieigą prie šitą finansavimą. Ir e, tai labai svarbu startuoliams, Europos ekonomikai ir tokiu būdu stiprinamas jų kreditingumas. Tai padeda taip pat į, įveikti krizės ir uh, Reikė, taip pat reikėtų mobilizuoti dar papildomai uh, investicijų į e, e, e, F, skirtų EFSI projektams. Ir tai bus uh, lyderiaujantis projektai iki 2021 metų. Labai ačiū pranešėjai. Dabar biudžeto komiteto vardu ponia Gardija Zabal Rubijal. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiamas Hoeri. Šiandieną kalbu biudžeto komiteto vardu, norėčiau pristatyti elementus, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus, kurie atsispindi mūsų nuomonė apie EIB veiklą. Kadangi trūksta laiko, aš pakalbėsiu tik tai apie svarbiausius klausimus, kurie atsispindi mūsų nuomonė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad EIB turėtų stiprinti savo kaip investuotojo. E, pajėgumus, nes dar trūksta tiek privačiame, tiek viešame sektoriu investicijų ir išlaikyti savo anticiklinį pobūdį investicijomis. Investicijos turi turėti e, aišku tikslą, kurti kokybiškas darbo vietas, taip pat reikia investicijų, kurios e, laikui bėgant būtų tvarios. Taip pat reikia akcentuoti uh, tai, kad reikia ir toliau paremti smulkės vidutinės įmonės, reikia gerinti komunikavimą ir užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų dalyvauti programuose, kurias remia EIB. Europos strateginių investicijų fondas e, labai svarbus, taip pat bendarbiavimas su įvairiomis institucijomis, regioninėmis institucijomis e, užtikrina, kad investicijų pobūdis ir poveikis yra geresnis ir kad daugiau yra e, projektų gyvenintojų. Jeigu kalbėsime apie išorės investicijas, labai svarbu užtikrinti geresnį koordinavimą su kitais vystimosi bankais, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą tarp įgaliojimų ir būtų išvengta vengta e, dubliavimuose. Taip pat norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad EIB e, siekia skirti 25 procentus visų investicijų klimato kaitos priemonėms. Mes per atendį laikotarpį turime dar siekti pagerinti veiklą šioje srityje. Aš taip pat norėčiau kreiptis į EIB ir prašyti dirbti toliau dar labiau stengtis, kad būtų uh, galima uh, E, kovoti su sukčiavimu ir e, mokesčių vengimu. Dėkoju. Labai ačiū. E, dabar norime suteikti žodį tarybos EIB pirmininkui, ponė, ponui Hoyer. Dėkoju, labai noriu Jums padėkoti už tai, kad Jūs parengėte tokį puikų pranešimą. Uh, Man labai malonu šiandieną būti su jumis ir e, tai labai svarbus e, e, dalykas, jūs atliekate svarbu vaidmenį, toliau stipriname santyki tarp Europos parlamento ir EIB. Labai daugelis klausimų, kurie iškelti šiame pranešime, labai aktualūs, todėl labai dėkoju už tą vaidmenį, kurį jūs suteikėte Europos investicijų bankui, tai yra kaip katalizatorius darbo vietų augimui. Ir Kaip teisingai pastebėjote savo pranešime, EIB yra labai geras susitarimas ES. Mes įdedame mes priverčiame pinigus dirbti, tai yra ne mokesčių mokėtojų pinigai, bet pinigai, kuriuos mes gauname iš investuotojų e, kapitalo rinkose. EIB finansavimo schema yra unikali. E, valstybės narės valstybėms narėms AIB priklauso, tačiau jos nėra vienintelis finansavimo e, šaltinis. 60 e, metų, 60 metų e, AIB išmokėjo apie 400 milijardų eurų grinais, taip pat 3,5 milijonus rezervuose. Ir tai reiškia, kad per tuos visus metus mes iš viso investavome 1,3 trilijono eurų. 1,1 trilijono eurų. Ir ne, tai e, yra parama ES politikos kryptims. E, taip tai reiškia, kad ir tik tais padedant jums mes galėjome dalyva, e, veikti inovatoriškai ir tvariai. Mes turime e, žaliasias e, obligacijas ir kitokias obligacijas, kurios skirtos ir klimato kaitos tikslams pasiekti. Ir mes visi gyrėme jungtinės tautas už tai, kad jos apibrėžė tvarius vystimosi planus. Mes visi gerai įsisamoninome, kad mokesčių mokėtojų pinigų niekada nepakaks, kad mes pasiektume šitos tikslus. Ir e, būtent tai ir darome Europos investicijų banke. Ir prieš e, dešimtį metų mes sukūrėme tas žaliasias obligacijas, dabar e, kūrėme tvarumo obligacijas ir jos buvo labai sėkmingos rinkose. Ponios ir ponai, uh, investicijos į Europos, e, Europos Sąjungoje atsigavo, netgi e, kitos įvairiose šalise ir sektoriuose, tačiau nepaisant to mes negalime tiesiog nusiraminti. E, mes turime investuoti ES infrastruktūrą ir inovacijas, nes ES atsilieka. Vienas pagrindinis iššūkis, kurį turime pasiekti, tai yra Junkerio planas ir EFSI. Ir labai dėkoju už jūsų gražius žodžius ir ponia Polter taip pat. E, pone e, Kapel, jūsų pranešime yra atsižvelgta į EFSI sėkmę. Ir šis e, parlamentas nori išplėsti savo programą ir šis parlamentas prieėmė labai svarbų sprendimą, kaip ir taryba, tai yra aukoti 60 milijonų iš Europos biudžeto, kad E, perkeltų pinigus iš subsidijų ir e, dotacijų į garantijų schemą. Ir tai buvo sėkmingas e, projektas. FC jau padarė rimtą poveikį nuo 2018 metų gruodžio. Visoje Europos Sąjungoje parama suteikta daugiau kaip 850 smulkių, smulkių ir vidinių įmonių. Ir taip pat buvo suteikta daug papildomų investicijų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mes galime padėti tokiais nedėliais viešais ištekliais pasiekti daug. Ir uh, E, mes turime remtis dotacijomis, subsidijomis, e, paskolomis, e, garantijomis ir mes turėtume palaikyti kelis pagrindinius sėkmės faktorius iš EFSI.